Tas yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Tai yra klausimas vyriausiai įgaliotiniai tarybos LGBTI gairių įgyvendinimas. Visų pirma, homoseksualių vyrų persikėjimo Čečienijoje aspektu. Pirmiausia, suteiksiu žodį penkiems šio žodinio klausimo autoriams. Pirmiausia, ponė Soraja Post, dvi minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. Nuo vasar mėnesio gaudame e, baisių pranešimų iš Rusijos ir konkrečiai iš Čečienijos apie siaubingą elgesį su homoseksualiais vyrais. E, teigiama, Vyriausybės teigiama, kad Čečienijoje nėra homoseksualių vyrų. Tuo pat metu e, tokie žmonės Čečienijoje yra persekiojami, kankinami, e, akalinami, e, o giminaičiai, norėdami juos išlaisvinti, turi sumokėti didžiulės pinigų sumas. E, Esame taip pat gavę pranešimų apie vadinamosios garbės nužudymus. E, šeimų nariai yra gėdijami dėl to, kad šeimoje yra homoseksualų. E, šiuo metu ES e, yra tam tikras visų žmonių teisių gynėjas ir garantas. Tai reiškia, kad mums tenka speciali pareiga ginti LGBTI žmonės, suteikiant jiems humanitarinės vizas. Pagrindinis klausimas išorės veiksmų tarnybai yra apie tai, kaip jį įgyvendina tarybos LGBTI gairės. Maskvoje neseniai buvo sulaikyti penki homoseksualus asmenys, kai jie norėjo įteikti peticiją dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų Čečenijoje. Ta peticija pasirašė daugiau, e, penki, daugiau kaip 2 e, milijonai žmonių. Tai yra daugiau negu kad gyvena Čečenijoje. Mes ir toliau turime stengtis ginti LGBTI žmonių teisės Čečienijoje ir Rusijoje. Dėkui. E, dar viena e, klausimo autorė, ponė Lunačik. Dvi mintis. Dėkui, ponė pirmininkė. Rytoj e, tarptautinė kovos su homofobija diena, aš todėl čia įsisegusi e, šitą e, ženklelį. E, E, noriu pasakyti, kad e, visi, taip kaip mes čia parlamente, turi kovoti su homofobija, su smurtu prieš LGBTI žmonės visur, Europoje ir kitose kontinentuose. Ir kaip mano kolegija jau paaiškino, ši diskusija yra labai konkreti ir ji uh, apie tai, kas vyksta Čečenijoje, Rusijos federacijoje. Pastaruoju metu e, šimtai homoseksualų arba žmonių, kurie laikomi seks, e, homoseksualais, yra persekiojami. Trys iš jų jau nužudyti. Bandoma atskleisti tų žmonių tapatybės. E, gyvena baimėje. Niekas mūsų žemėje neturi patirti tokios E, baimės ir niekas neturi išvengti teisingumo už tokius veiksmus. E, rezoliucija, kurią parengėme, e, yra šešių šio parlamento frakcijų rezoliucija, taigi susilaukė plačios paramos. Mes turime reikalauti iš Rusijos federacijos, iš Čečenijos ginti LGBTI žmonių teisės. Reikia pasakyti, kad eina kalba apie e, tam tikras teisės, kurios ir tam tikrus žmonės, kurios egzistavo ir egzistuoja visoje planetoje. Todėl dabar prašome išorės veiksmų tarnybos, kad ji pasirūpintų, e, kad tos gairės, kurias turime, iš tikrųjų būtų įgyvendintos viso, visoje, visame pasaulyje, kad e, žmogaus teisų gynėjams Europos diplomatai padėtų. Daug yra jau daroma, yra daug pranešimų apie tai. Aš e, taip pat e, vertinu tai, kad e, savo pastatą išorės veiksmų tarnyba papuošė vaivorykštės spalvomis, pažymėdama LGBTI žmonių teisų dieną. Dėkui. Dabar Žodis poniai Bjork. Dėkuoju. E, daugeliui sunku skaityti šį pranešimą apie nužudimus, persekiojimus, smurtą prieš homoseksualius žmonės. Labai sunku susivokti, kad tai gali vykti. Visi, kurie susipažinė su, su šiais dalykais, e, kurie patyrė, e, patys tokį persekiojimą yra priblokšti, netgi tie, kurie tai patyrė, yra priblokšti, nes tiesą sakant, homofobija yra mm, nužudžiusi nemažai žmonių, transfobija taip pat e, sklinda mūsų visuomenėje tarp e, saugusių ir e, jaunų žmonių. Tai, kas vyksta mm, Čečenijoje, demonstruoja patį e, ekstremaliausią tokių veiksmų rezultatą. E, mes turime raginti veikti ES, ES tarybą, kad e, tarptautiniai ekspertai galėtų nuvykti į tą regioną ir ištirti, kas ten iš tikrųjų vyksta. Atsakingi turi būti nubausti. Dar viena mintis. Šiandien kalbame apie šeimas, apie policijos tarnybas, Būtent jos turi užtikrinti saugumo, tuo tarpu jie prisideda prie homoseksualių vyrų persekiojimo, prie jų mirčių. Homofobija tokia patriarchiška, toks patriarchiškas požiūris e, į e, vyrus, moteris, į lytį. E, ir iš tikrųjų mes turime veikti prieš homofobiją. Net, tai e, daro poveikį ne tik Čečenijoje, bet visur. E, visi laimėsime, jeigu mūsų visuomenės e, bus atviresnės ir oresnės. Dėkui. <clears throat> Tak, thank you. Ne... Dėkoju. Dabar žodis Petrui Auštrevičiai, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos, ponė komisijos nariai. E, brutali e, kampanija prieš homoseksualus e, autoritarinėje Kadirvo valdomoje Čečenijoje aiškiai rodo, kiek mažai reiškia žmogaus teisės dabartinėje Rusijoje. Terorizmas prieš opoziciją, prieš žmogaus teisės aktyvistus ir žurnalistus dabar išsiplėtė ir apriepia jau ir LGBTI mažumą. Deja, visi nusikaltimai Čečenijoje nėra izoliuota kampanija, tai tik tai bendras vardiklis, kuris atspindi e, žmogaus teisų padėtį Rusijoje apskritai. Prisiminkime, kad e, šių metų kovo mėnesį Rusija priėmė įstatymą, kuris dekriminalizuoja smurtą šeimoje. O dabar matome šiuos faktus. Mes ES turime užtikrinti, kad mūsų politika Rusijos atžvilgių rimtai atspindėtų nusikaltimus prieš LGBTI mažumą Čečenijoje. Nuo pat pradžios turi būti aišku, kad tai yra nepriimtina. Homofobija yra apgailėtinas praeities dalykas. Dėkui. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Dabar kalbės paskutinis šio klausimo autorius Demes Makar. Devintis. Rytoj mano šalyje ir kitose e, valstybėse bus iškelta e, LGTB vėliavą, LGBT e, vėliavą. Tačiau nors mūsų šalyje LGBT teisės yra užtikrinamas, tačiau mes dar neturime džiaugtis per anksti, kadangi didėja netolerancija, kadangi yra grasinama mirties bausme, tiems, kurie yra kitokios pakraipos. Čečienijoje, Kaukaze dar tiesiog vyrauja žiema. Šimtas čečenų persekiojimas, taip pat jų nužudimas dėl to, kad jie yra homoseksualūs, tai yra nepriimtina, tai yra baisu. Ir prezidento Kadirovo reakcija tai dar labiau parodo, jis sako, kad homoseksualų mano šalyje nėra ir nebus. Taigi niekas negali jaustis saugus, kadangi valstybė vykdo taip vadinamą raganų medžioklę. O Putinas tiesiog pritarė Kadyro e, vyriausybei, tokių pritarančių yra į Sankt Petersburgė ir kituose Rusijos miestuose. O tai rodo, kad uh, Rusija nesima jokių menkiausių žingsnių, kad pakeistų situaciją Čečenijoje. Tie nužudimo faktai turi būti išaiškinti ir kaltieji turi būti nubausti, o aukos turi gauti kompensaciją. Tačiau kita vertus, ką galėtų pasiūlyti mūsų ES komisija, kad uh, LGBTI teisės būtų visokiojopai mm, teisų būtų laikomasi. Iš tikrųjų, reikėjo labai aiškia kalba pasakyti, kaip mes vertiname reži tokius režimo veiksmus. Dabar komisijos vyriausios įgaliotinės vardu, dar kartą Stėlenydis. Gerbės pirmininkė, gerbėjai kolegos. Negalima diskriminuoti nieko. For, uh, Nes šitos bendruomenės yra sudėtinė mūsų integralios visuomenės pagrindinių teisių uh, sudėtinė dalis. Tai yra europinė vertybė ir mes manome, kad tai yra universali vertybė. 2013 metais Europos Sąjunga prieimė gairias dėl LGBTI teisių gynimo. ES deda diplomatinės pastangas šioje srityje ir laikėsi trijų, keturių prioritetų. Pirmiausia, siekia, kad nebūtų primami diskriminuojantys įstatymai ir kad nebūtų numatomos e, baud, bausmės šios maž, mažumos atstovais, atstovams. Taip pat ir atkreipė tų valstybių dėmesių, kurios pažeidžia LGBTI teisės ir kita vertus užtikrinti žmogaus teisų gynėjų teises. Diplomatijos priemonėmis, informacijos kampanijomis politinėme žmogaus teisų dialogės su šiomis šalimis ES skatina laikytis šių gairių nuostatas, nuostatų. Ir tai yra ES demokratijos ir žmogaus teisų vienas iš instrumentų. O šiandien mes apturėme labai e, e, baisius kaltinimus, kurie yra įvykdyti ir nukreipti Čečienijoje prieš LGBTI atstovus. Jie yra kankinami ir nužudimi ir tai labai didelį susirūpinimą keliantys procesai Čečienijoje. Mes matome, kad Čečienijos vyriausybė tiesiog e, bando pagrysti savo smurtą ir jam pritarė taip pat ir Rusija. Ir skelbia e, išgalvotas naujienas. Mes turime siekti, kad būtų sustabdytas smurtas ir kad būtų apsaugotos aukos. ES ar valstybės narės ir kitos palankiai manančios valstybės bei tarptautinės organizacijos turi pasmerkti tą brutalų brutalią kampaniją vykdomą prieš LGBTI atstovus Čečenijoje ir siekti, kad būtų atliktas išsamus tų nusikaltimų tyrimas. Vakar ES užsienio reikalų ministrai aptarė užsienio reikalų taryboje šią situaciją ir susitarė pačiu efektyviausiu būdu apginti kaltinamuosius ir aukas. Vyriausiai įgaliotinė Mogerinė taip pat išreiškė didžiulį susirūpinimą savo pokalbėje su Lavrovu valandžio 24 dieną. Ji pabrėžė, kad reikia nutraukti šitą kampaniją nukreiptą prieš LGBTI atstovus, homoseksualius vyrus ir vis dėlto e, ministras Lavrovas, pateikdamas atsakymą vėliau spaudos konferencijoje, teigia, kad Rusijos e, vyriausybės e, atstovai neturi kokiu nors įrodymu, kad tyrimas būtų pradėtas. Labai svarbu aptarti šitą klausimą su pilietinė visuomenė ir žurnalistais. Tikrai negirdėta, kad žurnalistai, kurie tyrė šitą kampaniją nukreiptą prieš homoseksualius vyrus, buvo priversti bėgti iš Čečenijos dėl jiems kilusios grėsmės. Taigi tokia situacija Čečenijoje. ES ambasadoriai Maskvoje yra paraginti padėti tiems vyrams, kurie e, patyrė šitos išpolius, tie, kurie baiminasi dėl savo saugumo ir gyvybės. Ir ambasadoriai e, pažadėjo padėti jiems. Mes tikimės, kad aukos bus tinkamai apsaugotos ir apgintos. Mes ir toliau raginame Rusijos vyriausybę veiksmingai ir išsamei ištirti šiuos nusikaltimus, dėl kurių buvo nužudyta ir keletas žmonių. Nusikaltę turi būti patraukti baudžiamon atsakomybėn. Toks yra mūsų pagrindinis principas. Dėkuoju. Now, uh, Dabar frakcijų atstovai. Pirmiausia, PP e frakcijos vardu. Pone Ana Marija Koraca Bild. Pusantros minutės, prašom. Pirmininkė, noriu prisidėti prie kolegų ir išreikšti pasipiktinimą e, tą situacija, kurią matome, kai šimtai vyrų buvo suimti ir sulaikyti e, Čečienijoje vien dėl to, kad yra manoma, kad jie yra gėjai, jie taip pat buvo kankinami, kad atskleistų savo draugų gėjų vardus. Tai yra E, ne tik diskriminacija e, dėl e, seksualinės orientacijos, tai iš tikrųjų yra persiekiojimas ir tai yra visiškai nepriimtina. Mes negalime tylėti ir nieko nedaryti. ES turi būti vieninga ir veikti iš vien. Ir aš džiaugiuosi, kad mūsų pirmininkas iš karto ėmėsi veiksmų ir išreiškė griežtą poziciją dėl, tų, dėl tos situacijos. Visos valstybės narės turi nedelsdamos paraginti paleisti visus, kurie dar yra neteisėtai laikomi suimti. Taip pat turime padėti aukoms. Rusijos federacija turi atvirai pasmerkti tuos nusikaltimus ir juos tirti, atsižvelgama į tarptautinę teisę. E, neturi būti jokios tolerancijos nebaudžiamumui. Nusikaltėliai turi būti patraukti atsakomybę. Mes taip pat turime kovoti su bauginimais, kurios patyrė e, asmo pranešęs apie nusikaltimus prieš LGBTI Rusijoje. Rusija yra jungtinių tautų e, narė. Ji turi gerbti visus kaip lygius. Niekas neturi teisės persekioti asmenų ar grupės vien dėl to, kad jie yra kitokie arba manoma, kad jie yra kitokie. Šiais laikais neapykanta, homofobija, smurtas, diskriminacija niekada negali būti pateisinama religinėmis vertybėmis. Pirmininkė, aš jau tuoj baigsiu. Mes turime ir toliau e, vienyti jėgas ir kurti tolerancijos kultūrą. Ir aš tikrai remiu rezoliuciją. Ačiū. Tak. Thank you. Ačiū. Dabar SND frakcijos vardu ponė Valenciano pusantros minutės. Tai yra žmonės, kurie nori e, gyventi ramiai, bet jie patiria kankinimus elektrą, Jie gyveno su atviromis žaizdomis, tai yra baisus, kraupus liudijimas, kurį patiekė jaunas Čečienas, kuris, e, kuriam pavyko pabėgti nuo kankinimų. E, būti gėjumi kai kuriuose šalise prilyksta mirčiai. E, tie žmonės yra priversti gyventi baimėje ir slaptai. Čečienijos vyriausybė teigia, kad nėra problemų dėl homoseksualumo Čečienijoje, kadangi Čečienija yra homoseksualų. Čečienija yra Rusijos federacijos dalis, bet Kremlius e, ignoruoja tai, kas vyksta. Rusija formaliai yra prisijungusi prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Ji draudžia atkankinimus ir diskriminaciją dėl bet kokių priežasčių. Taigi, Europos Sąjunga moraliniu požiūriu turi veikti aktyviai, ji turi įsikišti ir stengtis apsaugoti visų LGBTI asmenų e, teisės. Komisijos nariai mes turime ginti šios žmonės, turime apie tai kalbėti su Rusija. Negalime mes užsimerkti prieš tuos nusikaltimus. Šie žmonės kenčia nuo persekiojimo ir jie gali pasikliauti tik mumis, kad mes kalbėsime jų vardu. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu. Frederik Federli, prašom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, Norėčiau padėkoti komisijai už labai aišku pareiškimą. Labai svarbu, kad jūs pabrėžėte Europos vertybės. Dėkoju kolegoms šioje salėje už tai, kad kalbėjote taip aiškiai ir siuntėte tokį aišku signalą. Ačiū už rezoliuciją, kuri šiuose parlamento rūmose tikrai sulauks pritarimo. Mes turime parodyti Rusijai ir Čečienijai, kad mūsų požiūriu tai yra neprimtina. Pone Koracija Bild ką tik kalbėjo apie žmonės, kurie dabar yra sulaikyti. Žinoma, jie turi būti paleisti. Žmonės, kurie kurie yra išvaryti iš Čečenijos, turi gauti galimybę grįžti į savo šeimas. Tai, kas vyksta Čečenijoje, tas valymas prieš Ramadaną, m, mm, tikrai tam nepriimt, tai yra nepriimtina, turime padaryti tam galą. Ir šeimos yra netgi raginamos atimti gyvybę iš savo pačių sunų, nes priešingo atveju patirs tam tikrus padarinius. Mm, iš tikrųjų, Čečenija yra lik laboratorija istoriją e, Putinui, kaip jis e, įsivaizduoja žmogaus teisės. Mes turime tam tvirtai pasipriešinti. Ačiū. Dėkui. GUE NGL frakcijos vardu. Pone Kornelija Ernst. Prezidentas Kadirovas teigia, kad e, homoseksualų nėra Čečenijoje. Atrodo, kad žemė buvo sukurta tikrai iš e, Adomo šonkaulio. Tačiau reikia pripažinti, kad pasaulis yra labai įvairialytis, įvairia, įvairoviškas ir todėl mes tą įvairovę turime apginti. Mes turime paraginti, kad būtų nutrauktas bet koks uh, tų žmonių niekinimas, kad tie žmonės nebūtų suiminėjami, kankinami ir nužudomi, o valstybė ir toliau nieko nedarytų. Visi e, pabėgėliai, kur, visi e, įkalintieji, kurie yra pasiusti į kalėjimą dėl savo lytinės orientacijos, turi būti išlaisvinti nedelsiant. Taigi tokie persekiojami žmonės turi gauti ir prieglopsti ES valstybėse. Dėkoju dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponia Harms. Pusantros minutės. Pirmosios žinios apie pogromą buvo štai kokios. Jį, jis buvo išmestas iš namų prie durų ir jam buvo pasakyta, galite jį žudyti. Aš manau, kad tai, kad mes ėmėmės šito pogromo temos, yra labai svarbu, tačiau tai nuteikia labai pesimistiškai. Iš tikrųjų, labai svarbu Angelai Merkel arba Mogerini viešai paminėti šį pogromą ir labai svarbu, kad spaudimas daromas Putinui ir kad jisai buvo priverstas pažadėti, jog šitie pogromai bus ištirti. Mes galbūt sulaikysime Čečieniją nuo kitų pogromų, tačiau vis dėlto negalima garantuoti, kad šiuose valstybėse nebus ir toliau išpolių prieš LGBTI atstovus. Aš raginu ir toliau domėtis situaciją, sekti ją, tačiau tai, ką padarė Skandinavijos valstybės, tai yra sukūrė galimybę gauti vienkartinę atvykimo vizą tokiems asmenims, manau, yra geras pavyzdys visai Europos Sąjungai. On behalf uh, eh, UTD e Group. FDD frakcijos vardu. Pane Parker, komisijos nariai, e, pirmininkė, e, pranešimai iš Čečenijos labai neramina. Nesuvokiama, kad dabartinėje civilizuotoje valstybėje uh, iškyla grėsmė e, dėl e, seksualinės interpretacijos žmonių laisvei ir netgi gyvybei. Mes užjaučiame tų, tuos žmonės jų artimuosius. Pastaruoju metu e, Rusija dėl savo požiūrį į homoseksualumą daug yra kritikuojama. Tačiau padėtis Čečenijoje pasiekė ekstremales aukštumas. Būtina ištirti ir padaryti galą persekiojimams Čečienijoje. Dėkoju. O dabar suteiksime žodį ponui Štetinai. Ketvirtadienį balsuosime dėl šios bendros rezoliucijos dėl LGBTI e, asmenų teisių pažeidimo Čečenijoje. Šita rezoliucija yra labai gera, joje smerkiami stalistiniai metodai, kurie yra taikomi Čečenijoje. Joje kalbama ir apie tai, kad tokie žmonės suiminėjami, žudomi. Tačiau kita vertus, kodėl mes nustojame domėtis Čečeniją po to, kai Rusija atsiuntė savo karinės pajėgas į Čečeniją ir taip numalšino nepriklausomybės siekį. Prezidentas Jelsinas savo laiku yra pasirašęs sutartį, tačiau Putinas visiškai nekreipė dėmesio į šitą sutartį. Ičkerijos prezidentas kalba apie nepaskelbtą Čečienijos karą. Šio karo metu buvo nužudyta apie 800 tūkstančių žmonių. Rusija pasiuntė e, e, artileriją ir bombonešius ir tiesiog e, su žeme sulygino Čečenijos miestus ir kaimus. Tai reiškia, kad Rusija pažeidžia bet kokio žmogiškumo pagrindus, bet to panaudojo ir cheminį ginklą. Taigi, kodėl mes neatsižvelgime į tuos faktus anksčiau? Dabar panceri, pasantos minutės. Giovedį scorso è stato Pereitą ketvirtadienį Jurgiana e, žmogaus teisų gynėjas e, buvo paleistas iš suėmimo Rusijoje. Jis gynė homoseksualų teisės Čečenijoje. Mes e, matome, kad žmonės ten įmetami į kalėjimus yra kankinami pažeidinėjimas jų žmogaus teisės. Jie neturi garantijų, kad su jais bus elgiamasi taip pat kaip su kitais piliečiais. Matome taip pat, kad svaržomos jų laisvės, jie yra kankinami dėl savo seksualinės orientacijos. Tai kelia didelį nerimą, juo labiau, kad tuo užsieima valstybės aparatas – E, būtent e, jo e, atstovai gauna nurodymus suimti ir kankinti žmonės, kurie, kaip manoma, yra gėjai. Manau, kad tarptautinė bendruomenė nereaguoja taip, kaip ji turėtų reaguoti. Aišku, nelengva su tais žmonėmis kalbėti, bet turime vengti tolesnio padėties pablogėjimo. Mes e, turime kalbėti su taryba. E, manau, kad ES turi smerkti tokius ekstremalius atvejus, e, tokius kaip Čečenijoje, tuos atvejus, kai LGBTI žmonės yra diskriminuojami. Mes turime juos ginti, jeigu norime būti nuoseklus. Dėkuoju, poniai Panceri. Dabar e, žodis poniai Cecilijai Vykstrom. Vieną minutę. E, Pone pirmininkė, prieš du mėnesius e, matėme e, baisus nusikalti, baisų nusikaltimą įvykdytą prieš e, homoseksualų e, asmenį Čečenijoje, kuri tampa vis labiau ir labiau uh, islamiška. E, buvo įvykdyta ir vadinamoji garbės žmogžudystė Čečienijoje nukentėjo jaunas žmogus. Tai, ką matome Čečienijoje, tai sisteminis e, žmonių valymas, remiantis jų seksualinę orientaciją, tai visiškai prasilenkia su e, humanistinėmis mūsų vertybėmis. Šioje sąjungoje, Europos sąjungoje, Turime pasipriešinti, turime suteikti jiems prieglopstį, tiems pažeidžiamiems žmonėms, turime daryti spaudimą ponui Putinui, turime veikti drauge prieš Čečenijos valdžios skatinimą užsiimti garbės žudimais. Turime kovoti su tais baisiais nusikaltimais, kurie vyksta mūsų kaiminystėje. Tai mūsų prievalė. Dėkoju. Viena minutė. Poniai Forenca. Pone pirmininkė, e, vienas iš rimtesnių viso to reikalo aspektų yra tie pareiškimai, kuriuos e, yra padariusi Čečenijos vyriausybė apie tai, kad e, Čečenijoje homoseksualių žmonių nėra kad nėra toje teritorijoje gėjų. E, savai suprantama, padėtį būtina ištirti, bet e, kad galėtume įsitikinti, koks yra persikėjimo mastas, nes mes girdime apie tam tikrą neįgymo kultūrą, atsisakymą pripažinti, kad egzistuoja LGBTI žmonės. Tai mūsų prievalė. Prievalė ne vien tik tai pasisakyti, priimant pavyzdžiui rezoliucijas. E, mes turime taip pat prievalę ir veikti ES, kad nebūtų politinių kultūrinių ar simbolinių LGBTI žmonių teisių neigimo. Neigimo čia. Dėkui. Toliau žodis poniai Hautalai. Vieną minutę. Pane pirmininkė, noriu ir aš prisidėti prie e, padėkos komisijos nariui už e, labai e, įtikinantį pasisakymą apie tai, kad ES naudoja visas galimybės pasmerkti ne, tuos baisius nusikaltimus, apie kuriuos girdime pastaraisiais mėnesiais. E, tas baisusis persekiojimas iš vienos pusės yra susijęs su vadinamosiomis tradicinėmis vertybėmis. Patikėkite, tos pagal tas tradicinės vertybės, e, kabutėse, homoseksualumo turi nebūti. Ir e, būtent tai yra susiję su smurto šeimoje dekriminalizavimu Rusijoje, nes eina kalba apie tai, kad vyksta še, kas vyksta šeimoje neturi niekam rūpėti. E, kitaip sakant, toks smurtas yra toleruojamas valstybės ir netgi jos panaudojamas. Ir čia turime būti stiprus. E, Čečenijoje padėtis yra labai bloga, persekiojami žmogaus teisių gynėjai, saugumo paėgos neseniai E, nužudė vieną iš jų. Dėkui dabar žodį Stanį Fajon. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Po dešimties dienų prasidės Ramadanas ir daugumai musulmonų pasaulyje Ramadanas yra apmąstymų laikotarpis, tačiau homoseksualams Čečienijoje tai yra e, mėno, kurį e, lydės mirties baimė. E, iš tikrųjų yra pateikti raginimai E, žudyti gėjus ir tie, kurie nu, nenukenties nuo valdžios, e, gali nukentėti savo šeimoje. E, Mes, e, tie liudijimai, kurios pateikė gėjai, patekė į stovyklas, yra kraupus. Tiesiog sunku įsivaizduoti, ką išgyvena tie žmonės ir labai sunku įsivaizduoti, kas nutiks, jeigu e, Čečienijos valdžia nuspręs e, taikyti tokius pačius metodus ir lesbietėms, ir neįgaliems žmonėms, ir dar kitoms grupėms. Rusija kol kas nieko nepadarė, nepaisant to, ką žadėjo, ir aš manau, kad ES turi labai aiškiai E, pasakyti, kad e, Čečienijoje gėjai visada egzistavo ir egzistuos, nors ir kad prezidento neigimas, gėjų egzistavimo neigimas yra tikra gėda. Tai yra grįžimas į viduramžius. Ir ES turi e, kovoti prieš tokio tipo veiksmus ir pareiškimus. Ačiū. Kitas kalbėtojas von Vautmans. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Mane labai šokiravo iš Čečienijos pamatyti vaizdai. Iš tikrųjų, tai reiškia lik grįžimą į antrąjį pasaulinį karą, kai homoseksualūs vyrai ir ar e, žmonės įtariami homoseksualumu e, buvo talpinami į stovyklas, siekiant juos išgydyti. Mm, taip pat e, ir šeimos yra raginamos žudyti tokius žmonės ir tai vyksta Europos kaiminystėje. Ir tai vyko per tarptautinę dieną prieš homofobiją. Iš tikrųjų, mes turime didinti spaudimą, mes turime imtis veiksmų, pasirūpinti, kad homoseksualiems asmenims būtų suteikta apsauga. Mes turėtume pagalvoti apie vizas, apie kitą, kitą praktinę apsaugą. Ačiū. Dabar ponas Smith minutė. Pirmininkė, ačiū. Kolegos, džiaugiuosi, kad mums pavyko e, pasiekti tarppartinę vienybę šio labai svarbių klausimų. Tačiau pris, supraskime, kad mums, mūsų darbas yra lengvas. Mes turime labai padėkoti visuomeniai, nevyriausybinėms organizacijoms ir žurnalistams, kurie atkreipia į tai mūsų dėmesį. Žmonės, šie žmonės kasdien e, patiria m, persekiojimą ir e, tos nevyriausybinės organizacijos, kurios e, atlieka svarbų darbą, nusipelno paramos. Ir Novoje gazeta, žurnalistai ir piliečiai e, kovoja kasdien. E, Mm, Čečienija yra šios e, rezoliucijos tema, tačiau iš tikrųjų tenden, e, ryškėja tam tikros tendencijos, jos išryškėjo ir po balsavimo dėl Brexit. Yra tendencija ieškoti atpirkimo ožių, perkelti kaltę kitiems, bet iš, ir iš tikrųjų pažanga nėra negryžtamas dalykas. Mes turime suprasti, kad yra galingų jėgų, kurioms kartais pasiseka pakengti žmogaus teisėms, tuo metu, kai ES kaip tik turi kalbėti už e, žmogaus teisės ir e, ginti mažumas. Mums tenka pareiga atlikti savo darbą ir mumis pasikliauja daugelis žmonių. Ačiū. Dabar Josef Wiederholzer, prašom. Ačiū. Jau keletas metų situacija Čečienijoje kelia didžiulį nerimą, kadangi Šis Rusijos federacijos regionas yra tas, iš kurio vis daugėja pabėgėlių, kadangi ten nuolat yra pažeidžiamos žmogaus teisės. O, o dabar, kai matydami, kaip elgiamasi su LGBTI atstovais, tiesiog patirime šoką. Labai svarbu parlamentui išsamei išanalizuoti situaciją, suformuluoti labai aiškę komisijos poziciją. Komisija rodo uh, pastangas, kad ji netoleruos tokias situacijas ir, ne, ir sieks užkirsti kelią homofobijai. Ir tokiems reiškiniams, kokie vyksta Čečenijoje. Iš tikrųjų buvo pažadėta, kad bus atliktas išsamus tyrimas, tačiau pasitikėti tuo negalima, mums reikalingas tikras išsamus tyrimas. Ačiū kolegu Vaidenholzer. Dabar Karina Deli šalių įvadu. Kolegos, rytoj mes švesime pasaulinę kovos su homofobija dieną, bet tačiau tuo pačiu metu Čečienijo homoseksualai yra medžiojami. Būti homoseksualiu žmogumi Čečienijo reiškia mirti arba e, pas, išvykimą iš savo šalies. Iš tikrųjų yra pažeidžiamos žmogaus teisės, trypiamos vertybės ir tie žmonės yra persekiojimo aukos. E, mes turime užtikrinti realią apsaugą visiems žmonėms, kurie e, pasmerkė tos veiksmus. Mes turi ir e, čia turi veikti žmogaus teisų apsaugos organizacijos. Tie žmonės parodė drąsą, kalbėdami apie tai, kas vyksta Čečienijoje, kuri yra Rusijos federacijos dalis. Iš tikrųjų, e, šioje šalyje, Rusijos federacijoje vyks futbolo čempionatas e, ir tai vyks tuo metu, kai žmonės yra žudomi. Aš raginu boikotuoti tą futbolo čempionatą tol, kol e, Rusijoje ir jos satelitinėse respublikose nebus gerbimo žmogaus teisės. Ačiū, poniai Dėly. Dabar e, pirmininkė Silvygijom. 2013 metais e, mes patvirtinome e, rekomendacijas dėl e, LGBTI asmenų, apie tai mums priminė komisaras. Ir mes sakėme, kad reikia kovoti už žmonių teisės, tačiau reikia pripažinti, kad praėjus ketveriams metams LGBTI asmenys ir toliau yra smurto ir diskriminacijos aukos. Ir iš tikrųjų. E, e, de, de, Rusijoje LGBTI asmenų padėtis e, dar, smarkiai, dar e, smarkiau pablogėjo. E, Čečienijoje buvo sulaikyta maždaug šimtas žmonių jie patyrė baisų elgesį. Iš tikrųjų, reikia imtis veiksmų. Visos valstybės narės turi pasiūlyti prieglopsti tiems asmenėms, kurie nesijaučia saugus Rusijoje. Ir turi būti išduodamos vizos tiems žmonėms, kad jie galėtų atvykti ir paprašyti prieglopščio ES. Ir reikia kalbėti apie visus tuos e, įvykius ir turi būti pasisakoma žmogaus teisės Rusijoje. Ačiū. Dabar ponas Raitkė vieną minutę. You, Ačiū pirmininkė, kolegos, komisijos nariai. Tai, kas vyksta Čečienijoje šiuo metu, yra ekstremalūs veiksmai. Tai yra tas tai, kas vyksta Europoje ir visur kitur. E, pranešimai apie kankinimus, net ir žudimus mus šokiruoja, tačiau tokio dehumanizavimo prielaidos ir yra tam tikras reiškinys, tai yra neigimas, neigimas, kad egzistuoja šie žmonės, kad egzistuoja gėlės, bietės, biseksualus ir transseksualus asmenys. Čečenijos prezidentas pareikšdamas, kad gėjų, homoseksualų čia čia nėra, būtent tai ir daro. Jis e, neigia mūsų egzistavimą, jis tiesiog ištrina mūsų egzistavimą. Todėl mes negalime tylėti, mes turime kalbėti, ES turi kalbėti ir ginti teisės tų asmenų, kuriems E, paneigiama jų egzistencija Čečienijoje. Reikia tai daryti ne tik dabar, bet visą laiką, nes mes egzistuojame ir didžiuojamės tuo, kad egzistuojame. Ačiū. E, Dankaza, e, onorevole Daniele Viotti, un minuto e mezzo. Daniele Viotti, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, reikia pasipriešinti. Iš tikrųjų, žmonės yra kankinami, mušami. Ir jie kenčia didžiulės fizinės kančias. Andrei teisingai pastebėjo, kad e, Čečienijos jaunuomenė yra kankinama ir jie patiria šitą Kadyrovo smurtą. O Kadyrovas yra neliečiamas, visagalis, kadangi jis turi labai galingų gynėjų. Tiesiog Kadyrovas nusprendžia Čečenijoje, kas turi gyventi ir kas turi likti gyvas ir kas turi būti kankinamas. Taigi, gydytojai tiesiog pateikė liūdimus apie tai, kas ten vyksta. Iš tikrųjų, reikia pasipriešinti tiems dalykams, nes Čečienija yra netoli mūsų išorės sienų ir mes turime apginti žmogaus teisę į gyvybę. Mes turime daryti visą įmanomą spaudimą daryti įtaką Čečenijai ir Rusijai, kad šie procesai būtų pakeisti. Tiesiog negalima toleruoti nei išpolių bei smurto prieš religinės bendruomenės, moteris, LGBTI atstovus. Tiesiog reikia ginti homoseksualius žmonės Čečenijoje visomis turimomis priemonėmis. Dabar Sat Dans. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju komisijai už paaiškinimus apie atliekamą darbą ES vardu. Žinoma, mes susirinkome čia, kaip kolegos ir sakė, dėl to, kad pilietinė visuomenė akcentavo, iškėlė šį klausimą. E, iš tikrųjų, Rusijos ir Čečenijos e, valdžios veiksmai prasilenkia su jų piliečių lūkesčiais. Dėl nevyriausybinio organizacijų, dėl Novoje gazetą žurnalistų mes žinome, kas iš tikrųjų vyksta. Aš esu e, homoseksualus ir draugė su kitais LGBTI žmonėmis mes atliekame tą darbą, kurį atliekame, nes E, aš žinau, kad e, e, manęs niekas neišmes iš parlamento, aš nebusiu sumuštas kažkur tamsiame užkaborėje. Na, o dabar aš noriu pasakyti tiems, kurie Čečenijoje ar Rusijoje stebi mūsų diskusija. Problema yra ne, čia, čia, ne LGBTI žmonės, jūs esate problema. Dėkoju ponui Dansą už įspūdingą pasisakymą. Dabar žodis poniai Julie Ward, pusantros minutės. E, niekad neleisiu daugumos tironijai dominuoti prieš mažumą. Taip pasakė mūsų kolega ponas Kešmanas, kai jisai atsisakė nuvykti į Sočią olimpiadą, kai Putinas pradėjo laužyti įstatymus ir persekoti homoseksualus. Tai, ką matome Čečenijoje, šokiruoja, ben, tarptautinė bendruomenė turi siekti, kad tai kuo greičiau e, užsibaigtų. E, ponas Putinas, paspaustas ponios Merkel, prižadėjo tam tikrą ištyrimą. E, taigi ES turi didinti spaudimą. Jūri Gurijana e, norėjo įteikti peticiją su dviem milijonais parašų dėl LGBTI žmonių padėties Čečenijoje. Jis buvo, ji buvo suimta, po to paleista. E, čia vis dažniau ir dažniau mums tenka ginti žmogaus teisų gynėjus. Ir visi mes kaip parlamentarai ir piliečiai turime susivienyti ir prisidėti prie pastangų užtikrinant, kad tie, kurie kovoja už žmogaus teisę, susilauktų reikiamos paramos. Dėkui. Dabar žodis Klaudijai Frunzulycai. Pone pirmininkė, kolegos, E, žmogaus teisė padėtis Rusijoje vis labiau ir labiau neramina. Atrodo, e, kad bent jau šimtas e, vyrų buvo sulaikyti Čečenijoje, įtariant, kad jie yra homoseksualus, jie buvo įmesti į kalėjimą, ten kankinti, bent trys buvo nužudyti, daug vis dar lieka kalėjime, kur yra kankinami ir laikomi pasibaisėtinomis sąlygomis. E, valdžia e, tokius kaltinimus neigia ir toliau persekioja tokius žmonės. Rusijos valdžia ir toliau neigia tuos faktus. ES turi veikti jau dabar, aš pritariu šiam klausimui, kurį atsakoma Žodžiu, e, mes turime veikti šiuo konkrečiu atveju, kelti šį klausimą su atitinkamomis e, valdžios institucijomis e, Rusijoje ir reikalauti, kad Rusijos piliečių teisės bus gerbiamos. Tikui. Žodis ponui Tarabelai. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė, homoseksualų e, laisvė yra teisė ir iš tikrųjų e, e, kai, kai kurie politiniai oponentai jau pasipriešino valdžiai, bet gėjai buvo e, patalpinti praktiškai į koncentracijos stovyklas, jie buvo žudomi ir kankinami. Ir taip pat ir šeimos e, e, žudo gėjus, kad išvengtų visos šeimos įkalinimo. Ir kai prašome Čečienijos valdžios informacijos apie šios veiksmus, jie atsako, kad negalima tokios informacijos pateikti, kadangi homoseksualų Čečienijoje nėra. Iš tikrųjų, tai tokie pareiškimai tiesiog verčia vemti. E, mūsų europietiškos vertybės neleidžia mums užmerkti akių prieš tokias dramas. Mes e, turime e, taip pat greitai iš skubos tvarka išduoti vizas. Atėjo laikas imtis veiksmų. Uh, uh, Spontaniški pasisakymai. Pirmiausia, kalbės Ižai Pospišal. Dėkui, pėkni, pane predsedo. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie kalbėjo šioje diskusijoje, kadangi buvo išsakyta labai aiški nuomonė apie situaciją Čečenijoje. Mes smerkėme. E, išpolius prieš LGBTI atstovus Čečenijoje ir homoseksualius, homoseksualius, homoseksualius vyrus. Džiaugiuosi, kad ir komisaras pasisakė ir manau, kad turime imtis labai ryštingų veiksmų. Kita vertus, aš labai skeptiškai vertinu e, Putino pažadą ištirti nusikaltimus ir kad bus nustatyti kaltieji. Manyčiau, turėtume tiems persekiojimiems žmonėms išduoti vizas, kad jie galėtų pateikti prieglopšio prašymą valstybėse narėse. Taip pat reikėtų padėti žurnalistams, kurie informuoja apie situaciją Čečenijoje. Dėkuoju. Le notizie che arrivano dalla Čečenija e dalla Rusija sono gravi. Žinios, kurios pasiekiamus iš Čečenijos, yra e, saubingos. Neteisėtas įkalinimas e, e, e įtariamų homoseksualių vyrų e, E, išsiuntimas į taip vadinamas perauklėjimo stovyklas, smurtas prieš juos, tai yra labai tamsus Europos dabarties puslapis. Mes turime visomis priemonėmis daryti spaudimą, kad šitas teroras baigtųsi. Rytoj kovos su homofobija E, tarptautinė diena ir mes turime parodyti pavyzdį. Italijoje Redžė Milija yra numatytas didžiulis renginys, kurio tikslas mm, patvirtinti, kad mes pasisakome už e, meilę visiems. Dėkoju. Pane Šlain. Badis Bečera. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Putino 2013 metų propaganda nukreipta prieš homosoliuks asmenis tiesiog yra uh, iš uh, tų įvykių Čečenijoje e, padarinys ir išvada. Homofobiški išpoliai Čečenijoje ragina mus tiesiog e, patraukti Rusiją baudžiamon atsakomybėn tarptautinėme arbitraže. Niekas negali išvengti baudžiamosios atsakomybės, jeigu jisai nori išnaikinti tam tikrą žmonių grupę. Madride e, LGBT į atstovų eitinių metu šimtai tūkstančių demonstravo pasisakydami už lygias teisės. Kastado. Situacija Čečenijoje kelia ypatingą susirūpinimą. Iš pranešimų aiškėja, kad asmenys įkalinimo įstaigose laikomi nežmoniškomis sąlygomis, šių tyčiojamasi, taip pat informuojama ir apie galimus nužudimus. Netgi ištisos šeimos e, patiria spaudimą, jeigu jos neleidžia suimti, o gal net ir nužudyti jų šeimos e, homoseksualumu įtariamo nario. Taigi mes čia matome, kad e, yra sprendžiamos tokiems asmenėms valstybės e, pinklės. Mes turime apsaugoti tų žmonių gyvybės ir užtikrinti jų saugumą. Tai yra vienintelis dalykas, kurį ES tikrai gali pasiūlyti. Ačiū Kastaldo. Ir pabaigai komisijos vardu dar kartą ir taip pat e, Mogerinį vardu, vardu Strienydis. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, dėkoju Jums, dėkoju matydamas Jūsų vienybę šiuo labai svarbiu klausimu. Mums visiems susirūpinimą įvykiai, kelia įvykiai Čečenijoje ir mes visi sutinkame, kad e, Tai yra visiškai nepriimtinas dalykas. Aš asmeniškai manau, kad tai yra gidinga, kadangi mes turime aptarinėti būtent tokią temą 21-ame amžiuje. Išpoliai prieš LGBTI bendruomenės atstovus rodo, kokios kokia žmogaus teisų padėtis šioje Rusijos Respublikoje. Ir mes ir toliau padėsime aukoms ir raginsime Rusijos vyriausybę, kad būtų sustabdytas spurtas ir, smurtas ir išpoliai prieš šiuos asmenys ir kad būtų apsaugotos augos, aukos. Mes turime dėti bendras pastangas Tačiau tam mums e, reikia paraginti, kad būtų užtikrindamas konfidencialumas, kad būtų dirbama nuosekliai. Ir mes reiškėme viltį, kad tas tyrimas bus atliktas. Kartais veiksmingai dirbti yra daug svarbiau negu garsiai kalbėti. Ir tai yra labai svarbu tų asmenų, kuriuos norime apsaugoti mm, labai. Baigdamas, norėčiau dar kartą pasakyti, kad aš džiaugiuosi parlamento vaidmeniu siekiant nepamiršti šios temos, mes turime ir toliau dėti pastangas, kad parodytume savo nusiteikimą, savo ryštą ginti LGBTI bendruomenės teisės. Dėkuoju. Evharisto. Ačiū. Ačiū komisarui. Dėkuoju už jūsų už tai, kad jūs pripažinote mūsų veiksmus, mūsų veiklos svarbą parlamente. Taigi e, rezoliucijos projektas, kurį parengė šešios didžiausios politinės frakcijos, yra